Ačiū. Panas Salato, prašom. Chiedo scusa, Presidente. Avrei gra... Atsiprašau, gerbiamą pirmininkę. Pone Konberg, galbūt e, kitą kartą e, dar pasisakys apie įkaitų ir raketų.